Einame prie balsavimo motyvų paaiškinimų. Ir pirmiausia, ponia Harkin kalbės dėl Europos strateginių investicijų fondo. Fond. Ačiū, aš e, džiaugiuosi galėdama pasidžiaugti to fondo e, prasidėsinčią veiklą, e, kuris padidintų investicijas Europos Sąjungoje. Jis įsteigtas lapkričio mėnesį. Dabar Europos parlamentas atliko savo vaidmenį šiame procese, paremdamas jo veiklos pradžią. Padarėme svarbių pozityvių pakeitimų, užtikrinami, kad daugiau pinigų būtų skirta Horizontas 2020 ir e, Europos tinklų sungimo priemoniai. E, Airija jau pateikė keletą projektų per Europos e, investicijų banką. 14 projektai dėl 14 pirminės priežiūros centrų e, buvo pateikti, kai kurie tie, tų centrų yra e, e, Kilkenėje, Galvėje, kitose rajonuose. Tai bus labai svarbios investicijos ne tik į sveikatos priežiūros infrastruktūrą, bet ir į žmonių sveikatą. Ačiū, toliau Tomaš Zdechovski. Ačiū, pane pirmininkė, jau gana vėlu, tačiau aš e, kalbėsiu labai trumpai. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra didelė sėkmė ne tik Europos parlamentui. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga reaguotų į dabartinę situaciją, todėl noriu padėkoti Junkerio komisijai už šią iniciatyvą. Aš manau, kad Pasinaudojimas šiuo fondu bus naudinga ne tik e, paraiškų teikėjams atskirai, bet taip pat ir pademonstruos savo prietinę vertę visą Europos Sąjungai. E, lieka neatsakytas vienas klausimas, tai yra privataus sektoriaus dalyvavimo lygmuo. Tikiuosi, kad kada nors ponas Junkeris atsakys į šį klausimą. Ir e, gero vakaro visiems. Ačiū. Dabar dėl e, pana e, Harkin kalbės apie Berės pranešimą. Ačiū pirminkė, aš balsavau šį pranešimą, nes e, manau, kad lankstumas šiame stabilumo fakte turi būti panaudotas. Ir Jeigu paskaitytume komisijos komunikatą, tai matytume, kad e, tai yra gerai. Mes e, su keliais kolegomis e, klausinėjame airijos žmonių ir raginame juos balsuoti už šį, šias taisyklės per referendumą. Todėl reikia laikytis jo taisyklių. Todėl aš pritariu idėjai pateikiamai pranešime, kad komisija turėtų patikslinti kokios tos lankstumo taisyklės yra, nes reikia čia e, aiškumo ir nuspėmimo. Ačiū toliau, panas Balčiu. Edustaja Paltsko. Elnök asszony, köszönöm a szót. 2000... Ačiū, pane pirmininkė. 2008 spalio mėnesį ponas Sarkozy, prancūzijos prezidentas patikė pasiūlymą dėl naujo Europos ekonomikos valdymo. Iš tiesų tai buvo pasiūlymas sukurti Europos supervalstybę, tačiau jie pakeitė pavadinimą ir jie pasirinko pavadinimą Europos ekonomikos valdymas, o ne nepriklausoma institucija, tačiau rezultatas buvo tas pats. Valstybės narės praškai atsisakė savo suvereniteto ekonomikos ir biudžetos rytise. Valstybių narių biudžeto projektai turi būti svarstomi parlamente ir iš esmės jie turėtų pasikviesti pas save į nacionalinius parlamentus visus komisijos narius atsakingus už finansinius klausimus, kad jie po to galėtų kontroliuoti tiek diskusijas nacionaliniuose parlamentuose, tiek nacionalinių biudžetų tvirtinimą. Ir taip elgiamasi demokratijos vardan. Aš nepritariu tam. Dabar pans Mamykinas kalbės. Ačiū, pirmininkė. Šiandien mes balsavome dėl kolegės Pervanš Perės pranešimo. Matome, kas vyksta Graikijoje ir e, tai, kad eurozonoje krizė nesibaigė mano šalis šią krizę patyrė nuo 9 iki 11 metų, kaip ir visa Europa, tačiau Latvija dar krizės neįveikė, o tai, kad Latvija dabar tariamai jau krizę įveikė, e, tai ji tą padarė ne komisijos ar Latvijos vyriausybės pastangomis, o Latvijos žmonių pastangomis tuo metu buvo 10 procentų sumažintos pensijos, mokytojų, kitų darbuotojų atlyginimai buvo sumažinti, šių graikijos žmonės neleidžia, kad su jais taip būtų elgiamas, reikia iškoti geresnių būdų spręsti įveikti krizės, reikia ieškoti kompromisų, todėl aš ir balsavau už Pervanš Perės pranešimą, nes juo ir siekiama šio kompromiso. Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū, baigiame